kai ką galima padaryti, aišku, jau dabar, bet mentaliteto viso nepakeisime um, per vieną naktį. Taigi turime nuseklių veiksmų imtis ir daugiau uh, skirti dėmesio šiai temai. Dėkoju poniai Saifi. Toliau keturioms su pusę minutėms suteikiamas žodis kolegai Žadu.